Turiu keletą pranešimų. Vakarykščio posėdžio protokolas yra paskelbtas. Ar yra pastabų dėl jo? Nematau. Tuomet laikome jį patvirtintų. Pone, jūs norite pasakyti dėl vedimo tvarkos? Prašau. Klausome jūsų. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti, kadangi buvo pasakyti kai kurie dalykai, kurie nėra tiesa. Pone Cimer, norėdama paremti pasiūlymą įtraukti į darbo tvarkę klausimą, kur kalbama apie nepykantą ir smurtą migrantų ir pabėgėlių atžvilgių. Ji pasinaudojo tam, tam tikrą informacija e, tuo, kas įvyko Atenuose prieš praeitą savaitę. Jos informacija, ji gavo neteisingą informaciją, nes tai, kas vyko Atenuose, tai buvo tiesiog manifestacija pagerbti du žmonės, kurie prarado savo gyvybę 96 metais. Ta manifestacija, e, manifestacija uždraudė Sirizos partiją. Mes užfiksuosime jūsų pateiktą informaciją pagal darbo tvarkę. Dabar numatytos bendros diskusijos apie